Ponas Eriksonas tapo Švedijos vyriausybės nariu. Mes jūs sveikiname su šiuo paskirimu. Ir parlamentas konstatuoja, kad nuo gegužės 25 dienos jo vieta Europos parlamente tapo laisva.